Dear colleagues, please. Kolegos, siūlau pradėti darbą. Žinome, kad e, darbo atvarkė šios dienos ne pati geriausia vyksta diskusijos plenarinėje salėje su pirmininku Van Rompojumi. Tačiau reikia dirbti pagal komiteto posėdžio dabar tokia. Ir dabar perėmėme prie dešimtojo punkto. Tvirtesnio bendradarbiavimo santokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje pradžia. Pone Evelin Gebhardt yra pranešėja šiuo klausimu. Parlamentas nusprendė pradėti pagilinto bendradarbiavimo e, procedūrą teisės taikytino santokos nutraukimų ir gyvenimų skyriuje srityje. Taigi, pirmą kartą inicijuojamas šios procedūros taikymas. Tad norėčiau sutikti žodį pranešėjai poniai Gebhardt, o paskui jie komisija. Norės ką nors pridurti. Išklausysime komisijos atstovų pasisakymo ir po to vyks pasikeitimas nuomonėmis. Pone Gebhardt, prašau. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Ačiū pirmininkė. Ačiū, mėly kolegos. Iš tikrųjų, tai yra naujovė. Būtent tas tvirtesnis bendradarbiavimas šioje srityje yra naujovė. Tikriausiai iš praėjusios kadencijos dar prisiminate, kad aš nesu itin didelė e, tokios procedūros e, šalininkė, nes tai buvo tarp vyriausybinis instrumentas. Vis dėlto, kai žlugo pirmas teisės akto projektas, ir kai tarybai nepavyko vienbalsiai susitarti, vis dėlto teko pripažinti, kad piliečiams kyla daug problemų ir jas reikia išspręsti. Anomet dirbęs komisaras elgėsi labai atsargiai, jis visą laiką sakydavo, kad viską reikia išanalizuoti, viską apsvarstyti. Na ir dabar aš labai džiaugiuosi, kad naujoji komisarė Reding nusprendė, kad uh, ji norėtų palaikyti tokią procedūrą, jeigu būtų naujų valstybių narių, kurios pateiktų prašymą. Taip ir atsitiko. Šiuo metu ne 9, o 14 valstybių narių norėtų prisijungti. Ir aš manau, kad galėtų būti ir daugiau valstybių narių, kurios norėtų dalyvauti tokioje procedūroje. Tai reikštų, kad ne vien tik tai siauras valstybių narių ratas dalyvautų procedūroje, bet būtų daugiau valstybių. Uh, Taip pat ir keletas didžiųjų valstybių narių ketina prisijungti prie tos procedūros ir tai yra sveikintinas dalykas. Praėjusioje plenarinėje sesijoje balsų dauguma buvo pritarta tam, kad reikia tvirtesnio bendradarbiavimo. Aš labai džiaugiuosi tuo, nes dabar mes galime toliau dirbti ir ieškoti tinkamo sprendimo. Kas pasikeitė? Mes nesame vadovaujantis komitetas, pagrindinis atsakingas komitetas, kaip kad praėjusios kadencijos metu parlamento darbo taisyklių tvarka šiek tiek pasikeitė. Jūri komitetas rengia pagrindinį pranešimą. Vis dėlto e, gana konservatyvus pranešėjas rengs pranešimą šioje srityje. Aš praėjusią savaitę buvau susitikusi su jūri komiteto pranešėju. Gera žinia yra ta, kad ponas Cvifka yra nusteikęs atvirai, pasirengęs bendradarbiauti su mumis, jis laikosi atviresnės pozicijos negu kad jo pirmtakas, konservatyvus pirmtakas jūri komitete. Taigi mes tikime sėkmingo bendradarbiavimo. Mes jau padiskutavome apie svarbiausius turinio klausimus, kurie turėtų būti aptarti. Na ir man susidarė toks įspūdis ir be abejo aš dar viską pasitikslinsiu, nes mes kalbėjome anglų kalbą, o mums vis, abiems tai yra trečioji kalba, negimtoji, geriausiai žinoma kalba. Vis dėlto aš tikiuosi, kad e, galėsiu jums tinkamai papasakoti, kaip įvyko tas mūsų pokalbis. Visų pirma, mes sustarėme, kad reikia taisyklių, tiksliau reikia direktyvos kuri būtų palanki piliečiams. Tai yra labai svarbus dalykas. Mes e, susitarėme, kad nereikia tokios stacijos, kai piliečiai ieškotų palankiausios teismo vietos ir reikia vengti vadinamo forum shopping. Reikėtų aiškių taisyklių, ypač tais atvejais, kai vienas partneris nori išsiskirti, kitas ne. Tuomet reikėtų nustatyti aiškę taisyklių hierarchiją. Na ir nestiprioji pusė turėtų nuspręsti, pagal kokios valstybės teisę turėtų vykti skirybos. Valstybėse narėse iš to, ką reglamentuojanti teisė labai skiriasi, taip pat ir vaikų globos teisės labai skiriasi. Tarkim, Vokietijoje, kai yra priimamas sprendimas dėl ištokos, tuomet yra sustariama ir dėl vaikų globos. Na, o Prancūzijoje vyksta atskiri teismo procesai, taigi abi dvi besiskiriančios šalis turėtų žinoti, ką joms reikš vienos ar kitos šalies teisės pasirinkimas. Tais atvejais, kai galima pasirinkti taikytiną teisę, kai abu du partneriai susitarė, kad jie tikrai nori skirtis, tuomet partneriai turi gauti pakankamą informacijos, kad galėtų gerai pasirinkti. Na, o šios nuostatos mums pateiktame pasiūlyme dar nėra. Taigi aš teiksiu atitinkamą pakeitimą. Man susidarė toks įspūdis, kad ir ponas Cvifka pritarė šiai nuomoniai ir norėtų eiti būtent tokia linkme. Aš jam sakiau, kad išvelgiu dar vieną problemą, bet galbūt taryba arba komisija tą problemą mums galėtų paaiškinti, pateikti daug informacijos. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kodėl ji pasiūlė atitinkamas formuluotės trečiam ir ketvirtam straipsniuose. Praėjusios kadencijos metu mes siūlėme tas formuluotės išbraukti dėl taikytinos teisės pasirinkimo. Pagal kokios šalies teisę turėtų būti pasirenkama teisė. Yra D punktas ir ten parašyta, kad tai yra tos šalies, į kurią buvo kreiptas, į kurios teismą buvo kreiptasi, teisė ir bus taikoma. Jeigu aš gerai supratau, čia turimas omeny bet koks teismas, bet kurioje iš 27 valstybių narių. Ir čia aš truputį bijau, kad vis dėlto gali prasidėti tinkamiausio, palankiausio teismo paieškos. Pirmajame komisijos pasiūlyme tokia nuostata buvo ir mes manėme, kad ji yra pavojinga, dabar tokia nuostata vėl matome, ji yra ir ketvirtame straipsnėje. Na ir ten teigiama štai kas, jeigu partneriai nesutarė, kokia teisė turėtų būti taikytina, tai tada taikoma teisė tos šalies, į kurios teismą buvo kreiptasi. A, B ir C punktai tuomet nebėra taikomi ir aš manau, kad vėlgi tai yra problema, nes gali būti ieškoma palankiausios teismo vietos. Taigi vėlgi reikėtų atlikti labai išsame analizę, ar mes galime pritarti tokiam komisijos pasiūlymui ar ne. Na, o šiaip, aš manau, kad reikia pasidžiaugti, kad septintame straipsnėje vėl buvo įtraukta nuostata dėl Odr de Public viešosios tvarkos. Mes tą siūlėme, tačiau ankstesnėme komisijos pasiūlyme tokios nuostatos nebuvo. Taigi daugelis aspektų, kurie buvo pasiūlyti pirmo e, klausimo praėjusios kadencijos metu, įtraukti į šį naują komisijos pasiūlymą. Tačiau, aišku, tas pasiūlymas dar nėra tobulas. Na, dabar turėtų vykti antras svarstymas. Na, o turiu pasakyti, kad pirmo klausimo metu plenarinėje sesijoje e, mūsų poziciją palaikė didžioji parlamento narių dauguma. Buvo palaikyta mūsų komiteto nuomonė. Ir jeigu jūs neprieštaraujate, mes jos ir toliau laikysimės. Uh, Pranešėjas man sakė, kad jis norėtų dirbti kiek įmanoma sparčiau. Aš jam iš esmės pasakiau, kad su ta sąlyga, kad Libė komiteto nariai be abejo tam pritars, aš irgi taip pat norėčiau dirbti kuo sparčiau. Pagrindą darbui jau turime. Tikrai norime rasti kiek įmanoma greitesnį sprendimą tiems piliečiams ir pilietėms, kurio tokio sprendimo laukia. Mes tikimės, kad vis daugiau valstybių narių nuspręs prisijungti prie tos naujos procedūros. Na ir taip pat mes tikimės, kad tokios valstybės kaip Švedija arba dar kokia nors kita taip pat turės galimybę dalyvauti tokioje procedūroje, nes tai padėtų apginti piliečių teisės. Tikrai mes jokių būdų nesiekiame pakeisti valstybių narių nacionalinę teisę. Mes netgi neturime tokios kompetencijos pagal sutartis. Mes tiesiog norėtumėm palengvinti gyvenimą piliečiams, norėtumėm palengvinti jiems galimybę pasirinkti kompetitingą teismą. Ir norėtumėm užtikrinti, kad tikrai būtų taikoma ta teisė, kurią piliečiai pasirenka, kad viskas nevyktų už uždarų durų. Jeigu piliečiai susitur, susitokia pagal vienos valstybės narės teisę, gyvena kitos, kitoje šalyje ir nori skirtis, pagal tos gyvenamosios vietos šalies teisę, vėlgi reikia išspręsti ir tokią situaciją. Taigi tokios būtų mano žanginės pastabas, kaip jau žadėjau, pasistengsiu dirbti kiek įmanoma sparčiau. Sekretariatas mane informavo, kad nuomonės pro, dėl nuomonės projekto galima bus balsuoti rugsėjo 27 dieną, taigi aš pasistengsiu tą nuomonę kiek įmanoma greičiau parengti. Ir tikrai tikiuosi, kad pavyks sukurti tokias taisyklės, kurios bus naudingos piliečiams. Tikiuosi, kad tos taisyklės bus kiek įmanoma atviresnės. Dabar mat, žiūriu ir į šešėlinę pranešėją, ponę Intelvelt mes puikiai bendradarbiavome, sprendėme specifines problemas, pavyzdžiui, tokias kaip, kad vienoje šalyje yra pripažįstamas homoseksualios, tos pačios lyties asmenų santokos, kitose šalyse jos nepripažįstamos. Na ir manau, kad e, tikrai patiktas komisijos pasiūlymas yra geras, bet reikėtų pagalvoti, galbūt jį būtų galima dar labiau patobulinti. Ačiū, ponė Gebhardt. Dabar išklausysime komisijos atstovų. Ar jie yra čia? Ponas Zalevskis arba ponė Sastamonė. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to start by thanking the... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti parlamentui už tai, kad taip greitai sureagavo, teikdamas pritarimą pirmajam pasiūlymui taikyti glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą. Tai, tai atskleidžia, kad taryba ir komisija, kad parlamentas ir komisija masto panašiai. Taigi šiuo konkrečiu atveju, kuomet tik tai keletas valstybių bendradarbiauja, jos vis dėlto rodo kokiu keliu reiktų eiti ateityje, sprendžiant, kokią teisę taikyti santokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium. Mes prisijungėme prie pranešėjos išreikšto noro, kad ši atvira tvirtesnė bendradarbiavimo procedūra turėtų būti prieinama e, valstybėms, kurios norėtų e, ją taikyti. Ir Mes taip pat tikimės, jog kiti prisijungs prie, kitos valstybės prisijungs prie šių valstybių. Tas prisijungimo pagrindas būtų patvirtintas reglamento tekstas, naujos taisyklės, kuriomis galės pasinaudoti Europos piliečiai. Rengdami pasiūlymą reglamentui mes rėmėmės pasiūlymų dėl kurio buvo dėrėtasi taryboje ir kurį parlamentas jau svarstė. Ankstesnės kadencijos parlamento pareikštos pastabos, tam, pareikštas pastabas tam tekstui mes pabandėme įtraukti į mm, savo ruoštą pasiūlymą. Mes bandėme ypač su, įtvirtinti teisinį iškumą ir prognozuojamumą. Tai reiškia, kad veiksnys apsprendžiantis taikytiną teisę turėtų būti štai koks, kad e, teisinė sistema, būtų pasirinkta ta teisinė sistema, kuri galioja toje vietoje, kur yra šeima ir kur buvo sudaryta santoka. tais atvejais, kai e, šalis pačios nepasirinko, kokios šalies įstatymai bus taikomi. Mes taip pat kalbama, minimas tautybės ar pilietybės veiksnys, minimas ir leksfori principas, tačiau tikrai tikrai retais atvejais pasirenkamas to principo taikymas. šis principas retai pasitelkiamas ir retai taikomas. Dar vienas šio reglamento tikslas - padidinti lankstumą, užtikrinant ribotą autonomiją su tuoktinėms patiems pasirinkti taikytiną teisę. Nes jie jau ir taip išgyvena sunku laikotarpį, jie vyksta skirybos, tai būtų gana sudėtinga remiantis ankstesnių susitarimų, tai būtų, jis būtų naudingas, ypač pavyzdžiui, kuomet skirybos vyksta abipusių šalių sutarimu. Taigi susiję veiksniai. Apie tai buvo, tas klausimas buvo svarstamas per pirmąjį pasiūlymo svarstymą, taip pat ir tas šalies šalies, šalies kurioje gyvenama įstatymo taikymas. Toliau, kuri teismą pasirinkti šių atvejų svarstymui. ES galioja suderintos nuostatos dėl jur, jurisdikcijos taikytinos e, šiais atvejais. Briuselis, turiuomenį Briuselį 2. Briuselį 2 bis. Ir žinoma, taisyklės taik, nuostatos taikomos taikytinai teisiai, taikytam įstatymui, yra pasitelkiamos tuo atveju, kuomet atitinkama jurisdikcija pasite, pasirenka tam tikrą teismą. Ir taip sumažinama rizika, kad iš karto bus, kad vienas iš sutoktinių iš karto kreipsis į teismą, kaip e, pranešėja mini stipresnioje pozicijoje esantis sutoktinis. Taigi siekiame išvengti tokių atvejų. Komet bus suderintos kolizinės įstatymų taisyklės, tai reiškia, kad teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti šias bylas, ir nagrinės šiuos atvejus ir nuspręs, kokia, kokia teisė yra taikytina. Taigi, tai, toks yra bendras pasiūlymas, paketas. Aš tikrai norėčiau pažymėti, kad skirtingai nuo 2006 metų komisijos patikto pasiūlymo šiame naujajame pasiūlyme priimti reglamentą nėra nuostatų dėl jurisdikcijos kadangi viskas daroma pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą, tai tvirtesnis bendradarbiavimas galime, gali apimti tik tas rytis, kurios dar nėra reglamentuojamos Europos teisė. Tai yra, jeigu nėra tė, m, mm, teisės saistančios, e, saistančio poveikio visoms valstybėms narėms. E, Toliau yra dar viena e, savarankiška nepriklausoma priemonė. Komisijos pasiūlyme, dabartinėme pasiūlyme yra daugiau straipsnių nei 2006 metų pasiūlyme, tačiau taip yra dėl to, kad, kaip minėjau, mes atžvelgėme į jau įvykusių dėrybų e, dėl šio projekto rezultatus. Man buvo labai džiugu sužinoti, jog parlamentas ir jūsų komitetas rengėsi sparčiai svarstyti šį klausimą. Mes manome, jog būtų svarbu jog, jog reikia dirbti greitai, nes tas pasiūlymas e, gyvuoja jau keletą metų. Ir manome, kad e, nusekliai padirbėjus E, ir atsižvelgus ir į tuos klausimus, kur, kuriuos iškėlė pranešėja, turėtumėme siekti užtikrinti piliečių interesus ir viską apsvarstyti per protingai pagristą laikotarpį. Noriu padėkoti parlamentui už jo jau nuveiktą darbą ir mes esame pasirengę bendradarbiauti ir tęsti darbą. Thank you, Mrs. Ačiū, ponė Sastamoinin. Dabar turime laiko diskusijoms. Pone Intveld paprašė žodžių. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Sutinku su pranešėja ir Manau, kad būtų puiku, jei galėtume greitai išspręsti šį klausimą. Man kyla keli neiškumai. Pirma, ar tikrai pirmą kartą mes pasinaudojame šią procedūrą? Mums tikrai reikia žinoti, kad galutinis rezultatas bus toks, kad prisijungus naujoms šalims, nu, pasirašius naujoms šalims, e, ši procedūra ir toliau veiktų. Mes negalime remtis tik tai tomis 14 dalyvaujančių šalių, nes jei prisijungs dar daugiau šalių, gali kilti problemų. Antra, e, taip pat girdėjau ir komisijos atstovę kalbėjo apie vieno iš sutuoktinių e, skubotą kreipimąsi į teismą ir taip pat, kad reikia ginti vieną iš šalių. Galima su tuo nesutikti, bet kartais reikia prisiminti, kad būtent silpnesnioji šalis yra labiau suinteresuota, kad skirybų procesas būtų sąžiningas. Taigi, man atrodo, gal, žvelgiant į galutinį pasiūlymą, į tai taip pat dėlėtų atkreipti dėmesį. Ačiū. Dabar ponė Romero Lopes. Papildoma informacija apie šį reglamentą. Man ne viskas buvo aišku. Ypač e, trečiųjų, e, kalbant apie trečiųjų šalių piliečius gyvenančius Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, santokos e, tarp ES piliečių ir ne ES piliečių arba trečiųjų šalių piliečių gyvenančių ES. Tokiu atveju reikėtų žiūrėti į ketvirtąjį straipsnį. Kalbant apie moteris, trečiosiose šalise teisinė sistema jų atžvilgių labiau diskriminuojanti. Taigi ar tokiais atvejais irgi galiotų ketvirtasis straipsnis? Ar, ar galiotų tada rezidavimo valstybės teisę. Nes e, tai būtų tikrai didelis žingsnis į priekį siekiant tokių žmonių integracijos. Ačiū. Pone Keller. Ačiū. Aš norėčiau sužinoti, ar jau dabar yra galimybė, kad prisijungs ir daugiau valstybių narių. Ar įmanoma numatyti tokius pokyčius. Aš pritariu visiems pasisakiusi, viskam, ką pasakė ponia pranešėja apie tai, kad dar kai ką reikia keisti. Ypač svarbu man atrodo šitas informuotas pasirinkimas. Tačiau man kyla vienas klausimas. Kiek supratau, nuosavybės nusavybės klausimo šis glaudesnis bendradarbiavimas nelieka, tačiau e, skirybų metu nusavybės klausimas yra ypač svarbus. Taigi, kaip jis bus sprendžiamas? Kiek žinau, egzistuoja tam tikra procedūra, bet ji užtrunka labai ilgai. Taigi, kaip elgtis su nusavybė? Dėl jos vis dar gali kilti problemų žmonėms. Ačiū. Daugiau parlamento narių nėra norinčių pasisakyti. Dabar siūlau atsakyti į pastebėjimus ir klausimus. Komisijos atstovai leisime pasisakyti, o po to grįžti prie pranešėjus. Ačiū, pirmininkė. Trumpai. Buvo klausimas, ar, ir, ar kitos valstybės narės, kurios norėtų prisijungti Ne, mes dar nesame gavę kitų paraiškų po 14 dienos, tačiau esame tikri, kad bus ir daugiau norinčiųjų prisijungti. Ir manome, kad jos išreikš tokį norą savo laiku, po to, kai bus patvirtinta ši glaudesnio bendradarbiavimo procedūra. Tada sulauksime ir daugiau paraiškų. Taip pat tikriausiai žinote, kad Tada procedūra bus kitokia, tada komisija priims atskirai individualiai kiekvienai šaliai sprendimą. Dabar dėl poveikio nuosavybei. Dabartinis reglamento pasiūlymas kalba apie asmenų situaciją skirybų metu. Komisija rengia pasiūlymą dėl dėl e, santokos ir skirybų poveikio nuosavybei. Ten taip pat bus numatytos taikytinos teisės taisyklės. Ir aišku, mes sieksime kuo didesnio nuoseklumo, kad tais, būtų galima naudoti panašias įstatymų kolizijos taisyklės. Pranešėja minėjo, kad egzistuoja taikytinos teisės taisyklės susijusios su priežiūra, išlai, susijusios su išlaikymu. Tam irgi galioja taikytinos teisės taisyklės. Taigi yra įvairiausių taikytinos teisės taisyklių susijusių su šeimos situacija. Ir mes, aišku, visais atvejais siekiame kuo nuoseklesnių taisyklių. Taigi buvo, toks buvo trumpas atsakymas į paskutinį klausimą. Ir, aišku, atsižvelgsime į visas diskusijos metu išsakytas pastabas. Ačiū. Back to you, Mrs. Gephardt. Dankeschön. Äh, die letzte Antwort äh, würde mich eigentlich. Labai ačiū. Na tikrai aš galėčiau labai ilgai kalbėti viską atsakydama. Man atrodo, tikrai būtų labai gerai, jeigu būtų sukurtas Europos šeimos teisės kodeksas. Būtų tai tikrai labai naudinga piliečiams. Ten tame kodekse būtų galima išspręsti globos, išlaikymo klausimus, nusavybės pasidalymo klausimus ir visus kitus klausimus, kurie gali iškilti, nors ir kurie nepaminėti reglamente. Mūsų svarstamame teisės akte kalbama tik apie tai, pagal kokią procedūrą yra pasirenkamas teismas, kokia taikytina teisė bus taikoma. Šiandien situacija yra štai kokia. Pane Keller, jūs iškelėte nusavybės pasidalymo klausimą, kol kas dar šiuo klausimu nėra rastas europinis sprendimas. tie asmenys, kurie skiriasi ir kurie pasirenka taikytiną teisę, jie turi kuo puikiausiai žinoti, kokias pasiekmes ta taikytina teisė turės ir nuosavybės pasidalymai. Ta pati turi pasakyti ir apie elementus, vaikų globos teisės pagal Briselio reglamentą ir taip toliau. Į visus šiuos aspektus reikės atsižvelgti. Uh, Ir dėl to šiame pasiūlyme dėl reglamento man tikrai trūksta kai kurių aspektų, aš juos norėčiau įtraukti. Žmonės iš tikrųjų turėtų labai tiksliai žinoti, ką reiškia, kokias pasiekmes turės jų pasirinkta teisė ir tokiu būdu jie galėtų geriau pasirinkti pagal trečią straipsnį. Taigi tai yra iš ties labai svarbus dalykas, aš jums tikrai pritariu. Pane Romero. Jūs kalbėjote apie integracijos klausimą. Deja, į šį klausimą negaliu šiuo metu atsakyti. Turiu išanalizuoti situaciją, kokie sustarimai yra su trečiosiomis šalimis. Aš jūsų klausimą užsirašiau. Ir jūsų klausimą pabandysiu atsakyti savo pranešime. Tikrai jūsų klausimas labai svarbus ir jis nusipelno atsakymo. Sofija. Tu esi teisi. Tai, ką pasakėjai, yra labai svarbu. Silpnesnioji pusė turėtų pasirinkti ir dažnai ta silpnesnioji pusė yra moteris. Ir aš labai palaikau, kad silpnesnioji pusė, tai yra moteris, turėtų pasirinkti ir ne vien tik dėl to, kad aš ir pati esu moteris. Partnerystė viena pusė yra silpnesnė ir retai tai yra ta pusė, kuri prašo ištakos, dažniau stipresnioji pusė e, nusprendžia atsikratyti su toktiniu ar su toktine. Taigi tai yra ypatinga situacija, kurios neturėtumėm išleisti iš akių. Vėlgi noriu paminėti trečią straipsnį. Ten yra žodis informed decision. Tai reiškia, kad turi būti suteikta visa reikalinga informacija apie taikytiną teisę, pagal kurią bus skiriamasi. Gali būti taip, kad e, stipresnis partneris pasiūlys skirtis pagal teisę, kuri turės neigiamų pasiekmių tai silpnesniai pusė ir ta silpnesnioji pusė dar labiau nukentės. Aš norėčiau užkirsti kelią tokiams situacijoms. Uh, Aš norėčiau Jums padėkoti už visas pastabas ir klausimus. Tikrai pažadu juos pasigilinti. Ačiū. Thank you, Mrs. Gephardt. Ačiū, ponia Gephardt. Manau, kad e, šį darbo tokias klausimą svarstyti baigėme. Aš pasižymiu tokį pasiūlytą tolesnių darbų tvarkaraštį. E, nuomonės projektas. E, turės būti svarstomas rugsėjo 27-ąją. Tuomet komitete balsuosime dėl nuomonės spalio 26-ąją. Ar tinka tokios datos? Tuomet ačiū ir periname prie kito darbo tvarkės punkto 11-ojo. Pagal jį turime svarstyti reglamento 539, brūkšnys 2001 nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinis pakeitimas. E, pranešimą šiuo klausimu rengė ponė Tanja Fadžon. Kaip žinote, kalbame, taip pat čia kalbame apie pas, pasiūlyme yra e, ir dalis, kur siūloma supaprastinti vizų režimą taikomą Bosnijai ir Hercegovinai bei Albanijai. Po pristatymo, šio dokumento pristatymo komitete, balandžio gale, gale komisija pateikė savo pasiūlymą dėl reglamento gegužės 27. Ir paskui ponas Debruver vieno iš generalinių direktoratų vadovas pristatys šį pasiūlymą ir kitus žingsnius susijusius šią procedūrą, taip pat papildomas misijas, kurios numatytos šiai vasarai. Ir paskui suteiksiu žodį nariams. Je, je être... Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai pristatydamas šiuos pasiūlymus, nes, kaip jūs pats ir pasakėte, tai yra pranešimo tesinys, kurį pristatėme jums e, mažesnėme posėdėje ir tai vyko balandžio mėnesį. Taigi apibendrinant tą vertinimą, komisija patvirtino ir gegužės 27-ąją pristatė pasiūlymą, kurį dabar ir svarstote. Ir jo tikslas yra suteikti galimybę keliauti be vizų į ES Bosnijos bei Albanijos piliečiams. Atsižvelgianti tai, kad su sąlyga, kad bus įvykdyti dar tam tikri įsipareigojimai. Norėčiau priminti, kokia procedūra dabar vyksta. Ir e, tai procedūra, ta pati procedūra, kuri buvo taikoma visoms Vakarų Balkanų valstybėms, kurioms ES davė pažadą Salonikuose. Ir kalbame apie kelio gairių planą, apimantį tam tikrus kriterijus, kuriuos turi tenkinti mūsų e, partneris šiame procese. Ir šio vertinimo išdava ir išvada yra tokia. Atėjo laikas pasiūlyti atsisakyti vizų sistemos tų šalių piliečiams, tačiau numatomas pereinamasis laikotarpis, per kurį mes tikrinsime pažangą, kurią tos šalis turi padaryti, e, kai, kai, dėgiant kai kuriuos kriterijus. Jie skirtingi yra kiekvienai šaliai. Albanijai reikia plėtoti asmenų perkelimo politiką, e, perkelti Albanijos piliečius, kurie repatrijuoja Ši šalis taip pat turi sustiprinti savo gebėjimus įgyvendinti priemonės kovoje su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija bei užtikrinti tinkamą įstatymų, patvirtintų įstatymų gyvendinimą e, organ, iš organizuoto nusikals nusikalstamumo veikėjų atimto turto tvarkymą. Taip pat Albanija turi didinti ir plėtoti savo gebėjimus, dėkti priemonės skirtas kovai su organizuotu nusikalstamumu ir ko, korupcija. Bosnijai e, iškeltas reikalavimas suderinti baudžiamosios teisės nuostatas Barko rajone ir užtikrinti, kad tos nuostatos neprieštarautų federaliniams įstatymams ir laipsniškai gyvendinti veiksmų planą patvirtintą šių metų kovo, kovo mėnesį dėl keitimosi elektroniniais duomenimis tarp policijos, e, tarp policijos ir prokuratūros. Tai yra objektyvūs kriterijai. Ir mes turėjome galimybę šio, šiuo ataskaitų išvadas pristatyti abiejų, visų valstybių institucijoms. Tikrinimas, kaip, kaip vyksta pažanga, link šių kriterijų tenkinimo, kaip jau sakiau, pirmininkė, vyks siunčiant ekspertus į Bosniją ir Albaniją. O datą mm, pasirinksime pasitarę su šalies pareigūnais. Ir žinoma, padarytos, jau padarytos pažangos dėka ekspertų ataskaitos. Um, leis mums įvertinti, kad šalis įgyvendino, visapusiškai įgyvendino tuos kriterijus. Buvo numatytos preliminarios tų misijų datos. Liepos 8 Bosnijoje, Liepos 12-15 Albanijoje. Tačiau tas tas dar turės patvirtinti abi pusės Ir galutinę informaciją tikimės turėti iki šios savaitės pabaigos iš abiejų valstybių. Ir jeigu mums pavyktų laikytis tokio tvarkaraščio, tuomet tarybai ir parlamentui turėtumėme pateikti komisijos vertinimo ataskaitas jau rugsėjo mėnesio pradžioje. Tos ataskaitos bus parengtos įvykus misijoms ir ekspertams susitikus su valdžios atstovais. Ir tie ataskaitos, po to parlamentas e, galės suformuoluoti savo nuomonę, turėdamas visą informaciją. Noriu Jums priminti mm, tai, ką esame daug kartų sakę praeitie. Tai yra objektivus, griežtas procesas, kurio tikslas užtikrinti, kad būtų pasiektas svarbiausias politinis tikslas, kurio svarbumu niekas nebejoja. Mes norime, kad būtų praktiškai gyvendinti prisimti įsipareigojimai ir būtų užbaigtas įgyvendinimas kai kurių kriterijų, kaip ko jau pasiekėme Serbijoje, Jotkalnyjoje, Makedonijoje praėjusiais metais. Bandome sukurti laisvo judėjimo erdvę, ar bent jau erdvę, kurioje nebūtų e, reikalavimo turėti vizą. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad komisijos akimis žiūrint, mes sėkmingai benedarbiavome ir sulaukėme svarbių pažadų iš visų valstybių ir jų atsakingų institucijų Vakarų Balkanuose, taip pat ir iš valdžios atstovų. Kalbant bendriau, šis procesas dar nesibaigė, tačiau šiame dabartinėme etape mes išsiaiškinome, kad šis metodas yra tikrai galingas svertas ir jo dėka galima paskatinti reformas labai svarbiose sritise tose šalise. Pasų kelionės dokumentų saugumas, migracinių srautų valdymas, kova su organizuotų nusikalstamumu. Mažumų teisų užtikrinimas ir sustiprinimas, kova su diskriminacija šios šalis pasiekė stebėtinos pažangos e, su ES ir komisijos pagalba, siekdamos svarbiausių tikslų, tai yra, kad joms būtų panaikintas vizų reikalavimas. Kaip jau sakiau, mes dar tikslo šio tikslo nepasiekėme, mūsų dar laukia keletas užduočių. Mes nebejojame, kad abiejų šalių institucijos yra atsidavę pasiryžę uh, siekti sėkmės, mes ir toliau atlikinėsime griežtą vertinimą, kaip darėme iki šiol. Ir tikimės, kad kad ataskaitas komisijai, tarybai ir parlamentui pristatysime rugsėjo mėnesį. Na. Ačiū prieš perdodant žodį komisijai. Galbūt norėčiau paklausti, galbūt pirmininkaujantį šalis norėtų ką nors pridurti, ponia Huste. Ačiū, pirmininkė. Žinote, kad Ispanija mm, yra išreiškusi savo įsipareigojimus Balkanų šalims šiuo atžvilgiu. Mes sveikiname tai, kad Serbija, Juotkalnyje ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija buvo įtrauktos į šį dokumentą. Taip pat sveikiname pastangas, kurias įdėjo šios šalis, kad pasiektų numatytų tikslų. Taip pat džiaugiamės mm, tuo, kas buvo padaryta, ypač Albanijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje šios šalis sugebėjo. E, šios šalis priėmė stebėtojus, kurie atvyko gegužės 27 dieną, kad e, apžvelgtų padarytą pažangą. Esame tikri, kad šios šalis pasieks e, numatytų tikslų, nes tam deda visas pastangas, o tai pasitarnaus, o tai leis tarybai ir parlamentui balsuoti dėl to, kad šių šalių piliečiai galėtų keliauti be vizų. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai praėjusią savaitę posėdžiavo Luksemburgė. Taip pat vyko diskusijos e, taryboje tarp ekspertų. Dabar laukiame vertinimo, e, ekspertų misijų vertinimo rezultatų. apie padarytą pažangą šioje srityje. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Justė. Dabar norėčiau paklausti pranešėjus, ar norėtų ką nors pasakyti. Ačiū, pirmininkė, šiandieną nusprendžiau kalbėti slovėnų kalbą, taigi pereisiu prie slovėnų, todėl kad Taip pat labai <laughs> jaučiamės esas slovenai, kadangi dabar yra paskutinės su futbolo rungtynių su Anglija minutės ir mes atrodo pralaimime. Taigi, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos ir tarybos atstovams už jų e, pristatymus, išsamius pristatymus. Aš esu pranešėja Bosnijos, Hercegovinos ir Albanijos klausimų ir džiaugiuosi matydama, Europos komis, kad Europos komisija e, gegužės pabaigoje pateikė šį pasiūlymą dėl vizų atsisakymo šioms šalims. Galiu tik padėkoti už puikų bendradarbiavimą su komisija, su pirmininkavusia Ispanija, o taip pat ir šešėliniais pranešėjais. Taip pat norėčiau padėkoti ir Bosnijos ir Hercegovinos ir Albanijos valdžios institucijoms. Ypač mūsų komitetui tai yra labai svarbu. Ir jau keletą kartų esame pabrėžę, kad vizų liberalizavimo procesas turėtų būti kaip galima greičiau užbaigtas visoms Balkanų šalims. Ir taip pat čia noriu paminėti ir Kosovą kuris šiuo metu nėra įtrauktas į vizų dialogą. Bosnija, Hercegovina ir Albanija dabar jau yra paskutiniuose dėrybo etapuose. Kaip ir komisija pripažino, abi šalis padarė didžiulę pažangą per pastaruosius mėnesius. Ir tikiuosi, kad komisijos ekspertai apsilankys abiejose šalise prieš vasaros atostogas, kad įvertintų padarytą pažangą. Mm, kiek aš žinau, abi šalis yra pasiruošusios ir jos teigia, kad įgyvendino visas sąlygas. Tačiau sutinku, kad šie kriterijai yra pagrindinė sąlyga ir abi šalis privalo juos įgyvendinti, kad būtų supaprastintas vizų režimas. Tai būtų labai svarbus žingsnis, ypač kalbant apie jaunu, jaunus žmonės tame regione, kadangi jie tik ir laukia progos, kada galės laisvai keliauti į ir po Europos Sąjungą. Kartais bijau, kad pamirštame, jog šios šalis yra tiesiog nes mūsų kaimynės ir jos labai laukia progos dar labiau priartėti prie Europos Sąjungos. gyvename finansų krizės laikais ir galbūt ES nelabai nori toliau plėstis. Tačiau vis dėlto manau, kad yra svarbu parodyti politinę valią ir atverti vakarų Balkanų žmonėms savo duris, ypač paaiškėjus, kad jie taip pat yra įgyvendinę visas būtinas sąlygas. Tačiau norėčiau pateikti ir klausimą, būtent kodėl kai pateikėme pasiūlymą, kodėl nenumatėme ir datos. Praėjusiu metu Liepa, Serbija ir Juotkalnyje. Ir dar viena šalis, joms buvo nurodyta data, tačiau šiuo atveju ta data nebuvo paminėta. Ar e, taip įvyko dėl to, kad valstybės narės neišreiškė pakankamos politinės valios, ar dėl kitų priežasčių? Taip pat norėčiau kreiptis į visus, prašydama numatyti tam tikrą laiko grafiką. Man atrodo, kad abiem šalim reikia tokios paskatos. Tai jau yra techninis procesas ir iš tikrųjų tai per, per visą laiką tai buvo techninis procesas. Tačiau pastaruoju metu tai tapo politiniu procesu. Ir taip pat turime suvokti, kad ypač Bosnijoje ir Hercegovinoje situacija yra labai įtempta, todėl kad ten greitų metų vyks rinkimai. Abi partijos savo kampanijoje siekia užsitikrinti politinę paramą Tačiau jei mes nepasieksime norimų rezultatų, tai galiausiai nukenties žmonės. Albanijoje politinė situacija taip pat yra labai įtempta. Ir būtent dėl to galbūt Europos Sąjunga dabar jau yra pavargusi plėstis. Bet tai nėra priežastis mums vėl apsitverti sienomis ir nepritaikyti to supaprastinto vizų režimo. Norėčiau kreiptis į Europos parlamentą ir šį komitetą prašydama, kad padarytume viską, kad jau, jau rugsėjo mėnesį galėtume balsuoti dėl šio pranešimo. Ir čia norėčiau paprašyti Europos komisijos, jei būtų įmanoma, mums pateikti ekspertų vertinimo ataskaitą jau mūsų pirmojo posėdžio rugsėjo mėnesį metu, nes tokiu būdu galėsime jau balsuoti antrojoje rugsėjo sesijoje. Tokiu būdu mes išlaikytume tą įsipareigojimą kartu su taryba ir komisija, kad e, šių šalių situaciją spręstume prioritetinę tvarką, joms įgyvendinus būtinas sąlygas. Man atrodo, reikia laikyti savo pažado, nes juk čia kalbame apie žmonės, apie laisvą jų judėjimą nekalbame apie darbo vietas ar kažkokį prieglapstį, tiesiog norime nugriauti tas visus sienas, kad jaunuoliai galėtų laisvai keliauti, kad jie geriau suprastų Europos vertybės ir nenutoltų nuo Europos Sąjungos. Ir raginu Jūs padaryti viską, kas įmanoma, kad šis procesas baigtųsi sėkmingai, kaip galima greičiau. Ačiū. Thank you. Now, Mrs. Koratsa Bild, as Labai ačiū dabar šešėlinę pranešėją, Kuracabil. Ačiū pirmininkė. Mes irgi sveikiname šį komisijos pasiūlymą. Mes žinome, kiek daug Bosnės ir Hercegovinos žmonėms e, reiškia galimybę keliauti be vizų. Na, kalbant apie vizų panaikinimą, Tai yra labai svarbu ne vien tik norintiems keliauti, tai svarbu kalbant apie visą europinę perspektyvą. EPP frakcija visą laiką laikėsi savo e, nuseklios pozicijos. Mes visą laiką pasisakėme už vizo, vizų režimo supaprastinimą ir procedūrų parlamente supaprastinimą. Uh, Aš pritariu pranešėjos pasiūlytoms datoms. Na, mes būsime pasiruošę tada, kada pasiruošime, mes turėsime pasitikėti komisijos parengtą ataskaitą. Komisija turės įvertinti, ar buvo pasiekti visi rodikliai. Labai svarbu, kad būtų taikomi tokie patys kriterijai šioms šalims, kaip ir kitoms trim šalims. Na, o tuos kriterijus mes pradėjome taikyti toms trim šalims prieš joms pasiekiant visus rodiklius. Bosnija ir Hercegovina bei Albanija yra įsipareigojusios įti iki pat galo ir pasiekti rodiklius. Pirmininkė, aš tikrai su nekantrumu laukiu tolimesnio darbo su komisija, pranešėja ir kitais kolegomis. Tikiuosi, kad iki metų pabaigos pavyks pasiekti maksimalų e, rezultatą, tai yra e, vizų režimo atšaukimą Bosnijoje ir Hercegovinai bei Albanijai. Ačiū. Pane Botkurt. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, tiesiog noriu pritarti pranešėjai. Man irgi atrodo, kad yra labai svarbu laikyti savo pažadų. Visiškai neseniai buvau nuvykusi į Bosniją Ir galiu pasakyti, kad labai svarbu išlaisvinti jaunuolius iš izolacijos. Jie jau yra pavargę nuo laukimo, jie nori kiek įmanoma greičiau pradėti keliauti, plėsti savo kiratę. Praėjusiais metais mes paskelbėme rezoliuciją, ten buvo raginama ir komisija, iš dalies ir mes patys, kiek įmanoma greičiau padėti Bosnijai. Aš galiu pritarti poniai Koracibilt. Iš tikrųjų, reikėtų taikyti tos pačius kriterijus, kaip ir kitoms trims šalims. Man atrodo, kad reikėtų įvardinti konkrečią datą Bosnijai. Rugsėjo mėnesį vyks dar vienas mūsų posėdis ir galbūt tada jau būtų galima apsispręsti, uh, Reikėtų užtikrinti, kad Bosnija turėtų europinę perspektyvą, tą patį galiu pasakyti ir apie Albaniją. Europinė perspektyva yra vienintelė perspektyva Balkanų šalims. Reformos gali padėti įgyvendinti ir vizų supaprastinimo režimas. Tikrai labai svarbu padėti šioms šalims toliau eiti pasirinktų kelių. Ačiū toliau, panas Busatil. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, tiesiog norėčiau pritarti tam, ką pasakė ankstesni kalbėtojai, ypač pritariu tam, kas buvo pasakyta apie datą. Taip pat norėčiau pabrėžti ir istorinę šio dėja, taip negausiai dalyvauju, šio taip komiteto svarbą, dėja komitete dalyvauja tiek nedaug narių. Uh, Mes laisvą asmenų judėjimą priimame kaip savaime suprantamą dalyką, nes mes jau jį turime. Na, o Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams tai yra esminis dalykas. Tai yra pirmas žingsnis, norint integruotis į ES. Galbūt mes nesuvokiame vieno dalyko. Šis žingsnis ši diskusija mūsų komitete reiškia tikrai daug tų šalių piliečiams. Jie su didžiuliu susidomėjimu seka mūsų diskusiją, nes ši diskusija gali turėti didžiulės įtakos jų gyvenimui. Na, o baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau kreiptis į tų šalių institucijas ir uh, priminti, kad vizų režimo panaikinimas nereiškia ES pilietybės, tai nereiškia tokio paties laisvos menų judėjimo, kaip kad ES. Ir nereikėtų tų šalių piliečiams sakyti, kad jie turės visokiojo palaisvę keliauti Europoje, čia studijuoti, gyventi, dirbti, nereikia sakyti, kad jie turės lygiai tokias pat teisės kaip ir ES piliečiai. Galbūt tą žingsnį žengsime kažkada ateityje, bet tikrai ne šiandien. Šiandien ne apie tai kalbame. Nereikėtų puoselėti netikrų lūkesčių. Visų režimo supaprastinimas ir yra supaprastinimas, tai nėra kažkas tai daugiau. Ačiū. Ačiū ponui Busutil. Na, nors šiame komitete šiuo metu nedirba daug narių, bet vis dėlto mes savo darbą atliekame. Jūs ką tik primena, priminėte, kad mūsų žingsniai iš tikrųjų labai svarbus. Dabar vėlgi suteiksiu žodį komisijai, nes komisijai buvo patikta nemažai klausimų ir dabar mes laukiame atsakymų į tuos klausimus. Ačiū pirmininkė. A, jums leidus aš norėčiau aptarti tris dalykus. Iš tikrųjų, komisija nėra patvirtinusi kažkokios datos, iki kurios reikia panaikinti vizų reikalavimą. Tai nėra, tai prad, ne dėl to, kad mes tai pamiršome padaryti, mes sąmoningai tai padarėme. Vizų bus atsisakyta tada, kai trys kriterijai, kuriuos toms dviems valstybėms dar reikia gyvendinti, bus įgyvendinti. Ir kai įstatymų leidėjas, tai yra jūs ir taryba, remdamiesi komisijos ataskaitą paskelbsite, e, nuspręsite, kad tie kriterijai yra įgyvendinti, tuomet tai ir bus. Taigi viskas yra tarybos ir parlamento rankose. Kai sulauksite vertinimo ataskaitos iš komisijos, tada jūs spręsite, kada, galbūt reglamente jūs nurodysite, kada bus galima atsisakyti vizų reikalavimo. Toliau remiantis mūsų pranešim, pranešimais dėl rugsėjo trečiosios dienos posėdžio dėl jūsų posėdžio. Aš dar negaliu pažadėti komisijos vardu, kad tikrai raštu bus pateikta ta ataskaita. Nežiūrint, tai aš manau, kad jeigu jūsų komitetas pageidauja, mes galėtumėme rugsėjo 3-ąją žodžiu pristatyti svarbiausias įvykusių misijų, vertinimo misijų išvadas, o raštišką ataskaitą gautumėte vėliau. Trečias dalykas, ponė pirmininkė, tai yra labai svarbu. Daugelis kalbėtojų, ponas Busutil bei kiti, e, kalbėjo apie tai, ką konkrečiai reiškia, ką iš tikrųjų reiškia reikalavimo turėti vizos atsisakymas. Komisija puikiai viską supranta, bet taip pat ir Albanijos ir Bosnijos šalių partnerių vyriausybės irgi supranta, apie ką eina kalba. Ir būtent todėl abiems šiais atvejais e, šiuose šalise vykdomas informacijos kampanijos, kurių tikslas kad visi gautų informaciją, visi žinotų ir būtų informuoti apie teis, apie įstatymus teisės susijusius su vizų atsisakymu ir taip pat visus susijusius apribojimus ir suvaržymus. Informacija apie tai, kas bus įmanoma, kas nebus įmanoma ir, kokiu, ir ką reikš sprendimas atsisakyti vizų vykstant į ES valstybės. Komisijos požiūriu tai, tai yra labai svarbu tam, kampaniją vykdo dvi valstybės. Ir nuo šių metų pradžios įvyko tam, tam tikri įvykiai, e, pasireiškia tam tikros tendencijos. Ir kai kuriais atvejais tapo aišku, kad neteisingai suvokiama, ką reikštų vizų atsisakymas. Ir todėl informavimo kampanija vykdoma ir Albanijoje, ir Bosnija ir Hercegovina mus tikrai, na, mes tuo džiaugiamės ir kad tas neteisingas suvokimas e, ir, ir tokie incidentai, kuriuos stebėjus, stebėjome metų pradžioje, nebesikartos. Ačiū, ponė Debriver. Ar bus kokiu nors pastebėjimu, komentarų? Pone Fadžonis, norite sureaguoti? Hvala lepa za šitą dodatną pojasnylą. Ačiū už papildomą paaiškinimą. Norėčiau tik tai patvirtinti, kad mes norime išklausyti misijos rezultatų pristatymo žodžiu rugsėjo pradžioje įmanoma. Jeigu galima tai būtų traukti į proto, posėdžio protokolą, būtų gerai. Norėčiau pasidžiaugti jūsų ką tik patikta informacija tuo, kad abi valstybės vykdo informavimo kampanijas. Ir man atrodo, kad tuo mes e, geriau informuojame šalių gyventojus. Žmonės, tų šalių gyventojus vokia, kad kalbame apie laisvą judėjimą su tam tikrais apribojimais. Norėčiau dar kartą kreiptis į mus visus ir paraginti iki e, vasaros nustatyti kažkokią tai datą. Galiu pasakyti, kad pati nesu tikra dėl datų, nes praėjusiais metais komisija minėjo datas, o dabar jau datų niekas nebemini. Taigi esu šiek tiek pasimetusi šio klausimu. No Ačiū, daugiau jokių norinčių komentarų nebus. E, pranešėjas savo pranešimo projektą pristatys kitame mūsų komiteto posėdėje Liepos 12 ir 13 dienomis, o pakeitimų terminas bus paskelbtas iš karto po to, kai, komisijo, kai įvyks komisijos misijos, a, kažkada vasarą. Ar visiems tinka toks pasiūlymas? Jei taip, tuomet galime perti prie kito darbo tvarkės punkto, 12 ir tai yra parlamento pozicija dėl 2011 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais jo trečiojo skirsnio skirto komisijai. Ir čia aš pristatau kitą darbinį dokumentą, tai yra 2011 biudžeto projektą, parengiau jį pats kaip komiteto pirmininkas. Man atrodo, kad nuomonės projektas jums visiems buvo išdalintas ir aš pabandysiu pristatyti svarbiausius jos elementus. Como saben, es el... Kaip žinote, šis nuomonės projektas kurį turime pateikti Libe komitete. Ir jis bus skirtas biudžeto komitetui. Taigi buvo pateiktas nuomonės projektas su įvairiausiais pakeitimais, biudžeto pakeitimais. kuriuos turėsime aptarti kitame posėdėje Liepos 12-13 dienomis. Balsavimas e, vyks rugsėjo 2. Kadangi tai vienintelė galimybė atsižvelgiant į tai, kad turime rugsėjo 8 jau nusiųsti biudžeto komitetui savo tą nuomonę, o prieš tą datą vyks tik tai vienas mūsų komiteto posėdis, būtent rugsėjo 2. Taigi galutinis terminas pakeitimams pateikti, jei norite, kad jie visi būtų balsavimui išversti į visas oficialiasias kalbas, tuomet tas terminas turės būti rugsė, rūpjūčio 18 diena per atostogas. Tačiau jei komitetas pritars kad nebūtina versti į visas kalbas, tada galima numatyti rūpjūčio 26 vidurdienį. Tai bus jau pirmoji savaitė parlamentui sugrįžus iš vasaros atostogų. Jei pritarsite, galėtume numatyti rūpjūčio 26 dieną. Taigi, 26 vidurdienis, jei neprieštaraujate. O dabar dėl dalyko esmės. Norėčiau, na, aišku, pasiūlymas jums doku, išdalintame dokumente yra paaiškintas. Turime žinoti, koks yra kontekstas. Pagrindinį kontekstą žinome, tai yra rimta ekonominė ir finansų krizė, kuri paveikia visas valstybės narės. Ir todėl teks imtis biudžeto apribojimų. Tikėtina, kad taryba sumažins biudžeto proje, projektą 2011 metams ir todėl reikia labai atsargiai apibriežti prioritetus. Kaip žinote, visai, vis daugėjo ir daugėjo vairiausių projektų, Gavome 14 pasiūlymų bandomiesiems projektams daugiau nei praėjusiais metais. Praėjusiais metais buvo tik dvi parengiamosios veiklos ir keturi bandomieji projektai. O kalbant apie Libė komitetui skirtą biudžeto dalį, Nežinau, ar jos pakaks, todėl reikia sutarti dėl prioritetų. Jų visų šitų projektų ir veiklų nebus įmanoma patvirtinti. O kalbant apie programas, manau, kad būtų naudinga pasižiūrėti į tris skirtingas pastraipas. Visų pirma, kaip ir įprasta, reikės nuspręsti dėl Frontex agentūros ir peržiūrėti jos taisyklės nes buvo pasiūlymas didinti šios agentūros biudžetą. Visiems skirsniams susijusiams su Libe komitetu. Frontex agentūra Taigi, jei Frontex paprašys tų pinigų, reikės juos skirti. Reikėtų nepamiršti ir tų sunkumų, su kuriais dabar susiturėme. Noriu paminėti dar vieną konkrečią. Turiu dar vieną pastabą. Tai yra pagrindinių žmogaus teisų agentūra. Man atrodo, nereik... čia reikėtų kalbėti apie esminį padidinimą. Vis dėlto, galbūt būtų visai prasminga padidinti finansavimą šiai agentūrai, jos biudžetą, nes šiuo metu yra kuriama. Galbūt nepavyks padidinti biudžeto 50 procentų, bet bent jau 5 procentais tai visai įmanoma ir man atrodo, kad tai būtų tikrai prasminga. Buvo pateikta atitinkamų pakeitimų dėl biudžeto padidinimo ir aš manau, kad mes turėtumėm laikytis labai atviros pozicijos dėl biudžeto padidinimo. Buvo išreikšta valia padidinti biudžetą pagrindinių teisių agentūrai ir aš manau, kad mes tam turėtumėm pritarti. Toliau domenų apsauga. 29 straipsnio darbo grupės pirmininkas, tiek dabartinis pirmininkas, tiek ankstesnysis tos darbo grupės pirmininkas, abu duje, mums pranešė, kad 29 e, darbo grupės, 29 straipsnio darbo grupės finansinė situacija yra prasta ir jie norėtų didesnio biudžeto. Jeigu komiteto nariai neprieštarautų, uh, Domenų apsaugos darbo grupės biudžetas taip pat turėtų būti padidintas. Aš tikiuosi, kad mums pavyktų rasti tinkamą sprendimą bendraujant su e, kompetitingomis institucijomis. Dabar norėčiau pastirauti, galbūt kas nors turėtų papildomų pasiūlymų, gal kas norėtų pasisakyti, jeigu tai prašoma. Norėčiau aptarti nuomonės projektą, padiskutuoti su jumis. Galbūt visų pirma suteikime žodį komisijai. Prašom. Pane Parijets, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Ar turite ką pridurti? Jeigu tai prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už dokumento pristatymą, už jūsų įžangą. Jūs tarsi man užbėgote už akių, pasakėte kai kurios dalykus, kuriuos aš irgi norėjau pasakyti. Visų pirma, dėl prioritetinių veiksmų, parengiamųjų veiksmų ir bandomųjų projektų. Čia aš galiu tik pasveikinti jūsų atsargumą. Jūs sakėte, kad reikėtų iki minimumo priboti tokius bandomosius projektus ir perengiamuosius veiksmus. Aš norėčiau Jums šitą priminti kad pagal dabartinės programas galima teikti paramą, finansuoti kai kuriuos veiksmus. Kai kuriais atvejais yra numatyti veiksmai ir juos galima finansuoti. Taigi turiu pasakyti, kad mes esame gavę sąrašą iš generalinio biudžeto direktorato. Mes dabar renkiame savo atsaką į tą pasiūlytą sąrašą. Be abejo, kai mes jau turėsime atsakymus į tą sąrašą, tai susisieksime ir su generaliniu biudžeto direktoratu, ir su jumis. Uh, Aš manau, kad būtų prasminga apsiriboti tuo, kas duos papildomos naudos, galbūt vertėtų apsiriboti dabartinėmis programomis. Dabar dėl Frontex. Pabandysiu šitą paaiškinti. Kokio dydžio sumas buvo paprašyta ir kaip tai buvo padaryta. Jūs žinote, kad mes turime atsižvelgti į finansinę perspektyvą. Toje finansinėje perspektyvoje yra numatyta tam tikra suma, viršutinės ribos, turime tam tikrą maržą, veiksmų laisvę. Antra, taip pat mes turime mes vertindami prašymus dėl finansavimo turime atsižvelgti ir tas sumas, kurios nebuvo išnaudotas praeisiais metais. Taigi mes turime atsižvelgti į asignavimus mokėjimams tas sumas. Tos sumas yra pridedamos prie biudžeto einamiesiams metams. Būtent tai buvo paskaičiuotas biudžetas Frontex agentūrai. Šiais metais finansavimas buvo 85,5 milijono, 2011 metais mes siekiame 90 milijonų. Praėjusiais metais finansavimas buvo padidintas 5 milijonais. Yra pastebėta 6 milijonų eurų perviršis. Taigi Frontex agentūra šiuo metu turi tam tikrų rezervų ir juos turi išnaudoti prieš pasinaudojant asignavimais mokėjimams šiai agentūrai. Taip pat turiu pasakyti, kad Frontex agentūroje dar yra neužimtų darbo vietų. 54 laisvas darbo vietos. Tie postai neužimti, lėšos skirtos jų išlaikymui išaldytos. Buvo prašyta padidinti praktiniams priemonėms skirtą finansavimą. Frontex agentūra turi rezervą, jį turi visų pirma išnaudoti, mes žiūrėsime, kaip toliau plėtojasi situacija, kaip keičiasi situacija ir tada jums pateiksime daugiau informacijos. Toliau pagrindinių teisų agentūra Aš pritariu Jums, kad reikia elgtis labai atsargiai. Reikia vadovautis tokiu pat požiūriu kaip ir Frontex atveju. Vėlgi, visų pirma, reikia atsižvelgti į sumas numatytas finansinėje perspektyvoje. Taip pat turiu pasakyti, kad ši agentūra tinkamai, gerai panaudoja jai skirtas lėšas. Mes esame patenkinti agentūros nuveiktais darbais, renkia, renkant duomenys. Taigi, trumpai tariant, mes neprieštarautumėm, jeigu būtų padidintas finansavimas pagrindinį teisę agentūrai. Be abejo, jeigu tas finansavimas būtų padidintas protingai. Reikėtų atsižvelgti į konkrečius agentūros poreikius. Mes esame pasirengę išnagrinėti galimybę padidinti finansavimą. Mes manome, kad galbūt finansavimas padidės dviem milijonais eurų. Vis dėlto mes esame pasirinkę atsargų požiūrį ir dėl finansavimo padidinimo pagrindinių teisų agentūrai. Toliau 29 straipsnio darbo grupė. Aš suprantu, kad e, šiai darbo grupiai reikia didesnio finansavimo. Šiuo metu mes diskutuojame su sekretariatu, taip pat ir tos darbo grupės uh, pirmininku ir norėčiau priminti, kad didžioji tos darbo grupės e, darbų dalis finansuojama iš bendro biudžeto. Turiu omeny bendro komisijos biudžeto, iš kurio yra padengiamos išlaidos misijoms, komandiruotėms ir taip toliau. Tas biudžetas yra tikrai labai ribotas. Mes turime vėlgi būti labai atsargus galbūt negalėsime padidinti finansavimo tai darbo grupiai tiek, kiek ji to nori. Dabar ponas Dėkam. Ačiū, ačiū pirmininkė. Visų pirma, labai Jums dėkoju ir Jūs sveikinu už labai subalansuotą pranešimą. Jis yra labai gerai apgalvotas. Jame aiškiai nustatyti prioritetai. Dabar norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, dėl tų paruošiamųjų veiklų ir bandomųjų projektų. Kaip supratau, paraiškų sulaukta tikrai nemažai. Taigi norėčiau paklausti, kokios strategijos laikysitės. Ar juos bandysite išanalizuoti ir kažkaip juos e, visus pabandyti patvirtinti biudžeto komitete? Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie strategiją, kurią remsitės? Antra, kaip dėl santaupų, sutaupytų lėšų? Sakėte, kad bus e, sutaupytų lėšų iš Europos parlamento pusės. Taigi, man įdomu, ar galbūt galėtume panagrinėti šias priemonės, kad galėtume ir čia nustatyti prioritetus, kadangi iš tikrųjų sutaupama gana nemažai. Nesakau, kad reikia visur bandyti apkarpyti išlaidas, tačiau reikia nustatyti aiškius prioritetus. Išklausėme pasakojama apie situaciją susikloščiusią su Frontex agentūra. Dėl to viskas aišku. Taip pat e, dėl pagrindinių teisų agentūros. Suprantu, kad jūs e, kalbate atsargiai, bet 5 procentai, na, nežinau, galbūt galima būtų kitų būdų surasti, kaip šiek tiek dar padidinti tą biudžetą. Tai Tokia būtų mano reakcija, pradinė reakcija į jūsų pranešimą. Ačiū. Dabar ponia Keller. Ačiū. Turiu kelis klausimus ir pastebėjimus dėl darbinių dokumentų, dėl pirmojo ir dėl antrojo. Taigi, pradedant nuo pirmojo. Antrajame puslapyje e, kalbama apie uh, 1,8, e, pagal 1,8 punktą kalbama apie įsipareigojimo asignavimus, po to apie 3,7 milijono. iš tam tikro fondo. Kiek žinau, jis anksčiau niekada nebuvo e, panaudotas. Taigi galima dabar bent jau būtų jį panaudoti. O dėl Frontex, kaip sakyta, Frontex tikrai e, sutaupė net 10 milijonų eurų, kurie buvo jai skirti, bet nepanaudoti. Taigi, manau, reikėtų pagalvoti, ar galėsime išleisti šias lėšas, ar reikia dar daugiau, o galbūt reikia šiek tiek sumažinti. O paskutinėme puslapyje penktajame kalbame, kalbama, kad Frontexui bus skirti dar 3 papildomi milijonai iš skirtųjų pajamų. Man nelabai aišku čia. O antrajame dokumente norėčiau paklausti dėl pagrindinių teisų agentūros. Iš jų Jie paprašė daugiau lėšų ir čia buvo sakyta, kad galima skirti papildomus 5 procentus. Man įdomu, ar buvo atliktas koks nors iš įvertinimas, kiek dar reikėtų lėšų šiai agentūrai ir kodėl pasirinktas buvo 5 procentų skaičius. Ar todėl, kad jų darbo apimtis padidėjo 5 procentais, ar numatyta, kad padidės ta, ta darbo našta. Ir galiausiai paskutinis klausimas arba pastebėjimas dėl DLSIT valdymo agentūros. Man šiek tiek keista, kad tiek daug pinigų skiriama agentūrai, kuri dar net nėra įkurta. Taip pat prieglopščio paramos biuras. Mes dėl, to, dėl šios agentūros e, įkūrimo jau balsavome, o dėl šitos dar net nebalsavome. Todėl manau, kad pirmiausia reikėtų nuodugniai pagalvoti, ar reikėtų apskritai jai skirti tiek daug pinigų. Juk prieglapščio biuras gavo per pirmosius veiklos metus tik pusę šios sumos. Tai tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Mr. Buzutil. Ponas Buzutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju už e, dokumento pristatymą. E, Aš noriu dar pridurti kai ką prie, prie kolegos Vandekampo išsakytų pastebėjimų, kalbant apie eksperimentinius projektus ir parengiamuosius veiksmus. E, Nagrindinamas jūsų dokumentą, matau, kad 2009-aisiais buvo vykdomi trys tokie veiksmai ir eksperimentiniai projektai, o 2010-aisiais du veiksmai ir vienas eksperimentinis projektas turime pasirūpinti, kad Libė komitetas išliktų šiuose svarbiose srityse, o kad tai vyktų, mes turime koordinuoti veiklą šiuose srityse ir reikia surenkti koordina... užtikrinti koordinavimą tarp frakcijų ir užtikrinti, kad mūsų komitetas būtų šioje srityje. Nes jeigu mes nesusitarsime dėl savo prašymų biudžeto komitetas tiesiog nekreips į mus dėmesio. Žinau, kad jau yra parengti pasiūlymai. Komisijai manau, kad atsiras ir kitų bėgant laikui, bet manau, kad mums ypač svarbu koordinuoti pasiūlymus šioje, šiai sričiai tarp frakcijų. Toliau, Frontex agentūra. Aš galbūt ne visiškai uh, pritariu komisijai dėl Frontex agentūros, dėl paprastos priežasties. Numatyta agentūros mandato peržiūra, kuri vyks netrukus, aš rengiu pranešimą tą temą. Ir tikėtina, kad Frontex agentūra bus įgalinta turi įgyti savo turto, ar nusiperkant jį, ar, ar įgyjant išperkamosios nuomos būdu. Ir, na, tikriausiai turėtų būti tokios lėšos numatytos busimame biudžete, o ne išvaistyti visus metus, nieko nenumačius, nes 2011-aisiais ne, tuomet nebus visiškai jokių lėšų šiam tikslui. Ir tuomet komisija ir Frontex turėtų tiksliau suformuluoti, ką finansiniam kontekste jie turi menį, kad būtų galima suformuoti tinkamas nuostatas. E, Europos prieglopščio mm, paramos biuras. Galbūt komisija galėtų daugiau papasakoti, kaip rengėsi panaudoti biudžetą, dėl, kuris jau buvo patvirtintas šiais metais, dėl kurio buvo balsuota. Ir kokį darbų tvarkaraštį jis įsivaizduoja, užtikrinant, kad biuras pradėtų veikti ir gyvuoti iki metų pabaigos, nes neapsimoka svarstyti tos įstaigos biudžeto, jeigu ji neatsiras, jeigu ji nepradės veikti. Toliau solidarumo ir migracijos valdymos ryties programos. Čia numatyti gana įdomus lėšų padidinimai. Išorės sienų fondui, integracijos fondui, netgi pabėgėlių reikalų fondui. Bet aš mane į mane raminti tai, kad pasigendu analitinių domenų, tų programų peržiūros. Iš esmės trūksta informacijos Europos parlamentui apie tai, kaip lėšos, dėl kurių balsuojame kiekvienais metais, skiriame šioms programams, kaip tos lėšos buvo panaudotos. Ar veiksmingai, veiksming, ar, ar taupiai našiai, ar buvo sukurta pridėtinė vertė šioje srityje. Mes tikrai norėtume tai žinoti. Aš daug kartų esu kėlęs šį klausimą. Ir dar kartą kartuoju, kad manau, jog mums svarbu šią informaciją gauti kiek įmanoma greičiau. Toliau pagrindinių teisų agentūra. Jei bus prašymas padidinti tos agentūros biudžetą, turėtumėme būti būti na, nusiteikę mąstyti atvirai, bet norėsime pat, pagrindimo, kodėl bus prašoma padidinti, jei bus prašoma. Bien, gracias. Como comenté en mi primera intervención, el contexto. Ačiū. Kaip ir sakiau savo pristatymę, Ehm, svarstymų kontekstas yra ne tik ekonominė krizė, kuri, kaip galima tikėtis, reikš, kad valstybės narės bus linkę taupyti biudžeto lėšas. Prisiminkime ir tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir ji sukuria naują teisinį pagrindą. Mes esame dar tik tai pradiniuose, pradinėme tos sutarties įgyvendinimo ir taikymo etape mūsų komitetas turės parengti nuomonę, kaip kurti Europos saugumo, teisingumo ir laisvės erdvę. Tačiau e, bus numatomas tik vienas šio dokumento svarstymas draugės su tarp parlamento ir tarybos. kalbame apie bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Tačiau tai bus ypatinga teisėkuros procedūra. Kaip jau sakiau, ji bus ypatinga tuo, kad bus numatomas tik tai vienas svarstymas taryboje ir parlamente ir po jo tikėtina galbūt bus taikinimo procedūra, o rezultatą turės patvirtinti abi institucijos. Dėrybų rezultatus turės patvirtinti abi institucijos. Todėl siūlyčiau bendradarbiauti su šešėliniais pranešiais, su ponu Vandekamp, ponu Verža, kuri, ponė Verža, kuri taip pat yra šešėlinė pranešė. Reiktų surenkti susitikimą, ponas Alvaro turėtų dalyvauti jame taip pat. Ir reikėtų nustatyti prioritetus Nes kaip pamatysite šiame pradinėme pranešime, dar reikia kai ką nuveikti, nustatyti prioritetus, nes yra patikta nemažai pasiūlymų, 14 parengiamųjų veiksmų ir projektų. pagal saugumo ir teisingumo erdvę. Taigi mums reikia pasiekti konsensusu tarp politinių. Politinės fakcijos turi susitarti. kad galėtume dirbti komitete bendrai šiais klausimais. Manau, jog naujų procedūrų pagal Lisabono sutartį kūrimas bus svarbiausių veiksnių užtikrinančių įgyvendinimo kokybę. Turime viską formuluoti kiek įmanoma tiksliau bandydami išsiaiškinti, kokios problemos susijusios su įgyvendinimu arba ne, neveiks, nenašių, netaupių lėšų panaudojimu. Pasienio klausimai, antros kartos sistema ir pasirengimas Frontex agentūros mandato pežiūrai. Manau, kad dar pakaks laiko išplėtoti dialogą su komisija. Ir apsvarstysime pasiūlymus padidinti biudžetą ir nuspręsime, kuriuos prašymus patenkinti, atsižvelgiant į krizę. Pasiūlymai dėl teisingumo, saugumo ir laisvės erdvės jiems galbūt galima bus padidinti finansavimą iki 12 procentų. 12,8 procento padidinti finansavimą. Kitų agentūrų biudžetas bus atitinkamai subalansuotas, atsižvelgiant jų reikalavimus, jų prašymus. Dar neturime detalios informacijos apie tai, uh, kur galėsime padidinti finansavimą, kur, kur, kuriais atvejais tai bus įmanoma padaryti. Galbūt kai kuriais atvejais tai bus, na, tikrai nesubalansuoti prašymai. Pavyzdžiui, girdėjome, kad kai, kai kur bus prašoma 56 procentų didinti finansavimą lygnant su praėjusiu biudžetu. Aš sutinku, kad logiška didinti biudžetą, turime, kai kuriais atvejais turime išlikti Mm, turime mąstyti atvirai, palaikyti dialogą su agentūromis ir bandyti išsiaiškinti, kodėl konkrečiai kiekvienu atveju mm, prašoma padidinti biudžetą. Nemanau, kad būtų protinga patvirtinti 50 procentų biudžeto padidinimą prieš tai nepasiaiškinus nieko. Na, galbūt galime kalbėti apie padidinimą biudžeto 5 procentais po konsultacijų su frakcijomis, jeigu jos pritartų šiam žingsniui. Tačiau dar reikės pasižiūrėti, kaip tai, ati, kaip tai atrodys visame, vertinant visą saugumo, laisvės ir teisingumo erdvės biudžetą. Ir kitą kartą, kai svarstysime šį klausimą Liepos mėnesį, tikiuosi jau būsime išsiaiškinę viską ir nustatę prioritetus. Ir tikiuosi, kad jau būsime susitarę dėl kriterijų. If there's any further comments from the Commission. Ar būtų komentarų iš komisijos pusės? Komisija, prašom. Kiek suprantu, norite pateikti klausimą. Tiksliau buvo pateiktas klausimas komisijai. Taip, sako komisijos atstovė ir pabandysiu tą klausimą atsakyti. Pane Keller pateikė klausimą dėl Frontex agentūros finansavimo. kai kurios valstybės narės vėlai pateikė prašymus dėl Frontex agentūros išlaidų. Paprastai valstybės narės labai vėlai prašo kompensacijų už Frontex agentūrą. Dėl paskirtųjų išlaidų. Na, šis biudžeto mechanizmas yra pakankamai sudėtingas. Bet galiu pasakyti štai, kad jeigu buvo skirtos kažkokios lėšos iš ES biudžeto, tačiau, tarkim, agentūra tų lėšų nepanaudojo, tuomet mes bandome susigražinti tas lėšas atgal į komisijos biudžetą. Vis dėlto biudžete yra tam tikra eilutė, konkreti eilutė sumokėjimų asignavimais. Taigi Frontex nepanaudotos lėšos grįžta atgal į komisijos biudžetą ir tada mes vėl iš naujo jas paskiriame Frontex agentūrai. Prieš naują finansavimą kitiems metams. Dėl to mes tokias lėšas ir vadiname paskirtosiomis pajamomis. Pagrindinių teisių agentūra. čia tu, turiu pasakyti štai ką. Tos lėšos, kurios buvo neišnaudotos, tai yra, kurios patenka į rezervą, paprastai turėtų būti panaudojami agentūroje 2011 metais. Iki 2011 metų viską reikėtų išsiaiškinti lėšos pateko į rezervą, kol bus primtas galutinis sprendimas, primtas galutinis sprendimas dėl agentūros įkūrimo. Ponas Busutil pateikė klausimą dėl Frontex agentūros mandato peržiūros. Na, turiu pasakyti, kad komisija labai atsargiai elgėsi spręsdama klausimus susijusius su Frontex agentūros biudžetu. Komisija apskritai labai atsargi. Uh, ir visą laiką įvertina, kokios, kiek finansavimo buvo išnaudota per praėjusius metus. Na ir taip pat turiu pasakyti, kad mes visą laiką esame pasiruošę papildyti biudžetą, jeigu yra patikta konkrečių pasiūlymų, jeigu, tarkim, tai agentūrai reikia pirktis kažkokios tai įrangos. Na, kol kas mes nieko konkretaus dar iš tos agentūros nesame gavę. Nuo 2007 metų buvo problemų dėl teisinio pagrindo. Programa buvo pradėta gyvendinti tik 2008 metais. Visiškai netrukus reikės įvertinti, kaip sekasi gyvendinti programą ir kaip panaudojamos lėšos iš solidarumo fondų. Ačiū. Si les parece, entonces, if you agree, Mr. Van de Camp, we might summon. Aš e, sušauksiu posėdį su e, šešėliniais pranešėjais ir galbūt kitoje sesijoje Strasbūrė galėsime susitikti su ponu Vandekampu, ponė Vežat, ponu Alvaro e, šešėliniais pranešėjais ir detaliau aptarti šios klausimus, kad, kad galėtume pateikti nuomonę, kuri būtų visiems, visoms frakcijoms primtina ir kuri pasiūstų politinę žinę iš Libė komiteto biudžeto komitetui. Jei pritarsite, tai toliau dirbsime taip. Pone Dekamp. Viena pastaba. Aš pritariu poniai Keller, kad iki to laiko turėtume pasikalbėti su pagrindiniu teisų agentūra, kad sužinotume, kokie tiksliai yra jų poreikiai. Be abejo, aš pats irgi taip sakiau. Iš šios agentūros gavau raštą, kuriame prašoma 50 procentų padidinti skirtą biudžetą man atrodo, reikėtų iš esmės panagrinėti šį mm, prašymą, pažiūrėti, ar jis logiškas, ar įmanoma jį patenkinti, atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Ir siūlau surenkti susitikimą su generaliniu šios agentūros direktoriumi, ponu Jerome, kuris pats aiškiai paprašė to. Uh, ir po to pašt, per kokį nors laišką ar elektroninį laišką galėtume paskleisti šią informaciją, kad komiteto nariai galėtų įvertinti priežastis, kurios lypi po šiuo prašymu. Ar tiktų jums toks scenarius? Ačiū. Tai tiek. buvo numatyta klausimą aptarti pagal šios dienos darbo tvarkę. Dabar norėčiau paprašyti visų, e, kam nepriklauso čia būti, palikti salę, kad galėtume pradėti uždarą posėdį. Nematau pono Albaro, pono Morais nėra. Reikėtų juos pakviesti. Tačiau kuo greičiau pradėsime, tuo bus geriau. Ačiū. O rytoj 9 val. tęsime darbą ir čia atvyks Ispanijos vidaus reikalų ir teisingumo ministras 9 val.